Good morning, colleagues. Our uh, meeting this morning. Labą rytą, kolegos. Mūsų posėdis šiandien prasideda nuo 9.30 ir tęsis iki 11.30. 11.30, 12.30 bus koordinatorių posėdis. Mes uh, pakeitėme darbo tvarkę. Ketvirtas darbo tvarkės punktas tai yra Eurodako sistemos sukūrimas, yra atidedamas. Balsavimas vyks 10 po 11, jeigu nėra prieštaravimų, tuomet darbo tvarkę patvirtiname. Dėl kalbos režimo, dėja, bet šiandien nebus e, kruatų, latvių, latvių ir gėlų kalbų, da, o po pietų danų, kruatų ir gėlų. Toliau koordinatorių posėdžio rekomendacijų patvirtinimas, papildomi posėdžiai lygio komiteto 11 balandžio nuo 9.30 iki 12.30 ir 27 balandžio nuo 14 iki 17.30. Ar patvirtina komitetas šitas datas ir valandas? Toliau trečias pranešimas pranešimai dėl reglamento dėl Europos prokuroro institucijos. Balandžio 3 dieną 16 valstybių darių pranešė Europos parlamentui komisijai ir tarybai pagal 86 straipsnio pirmą dalį, jog tos valstybės pageidauja per sustiprintą bendradarbiavimą įgyvendinti reglamentą dėl Europos e, e, prokuroro institucijos. Dėrybos e, taryboje vėl prasidėjo, parlamentas turės patvirtinti tą reglamentą iki jo e, prieimimo. Toliau ketvirtas pranešimas dėl. E, dėl popieriaus, popierinių dokumentų atsisakymo parlamente mes dabar spausdiname daug mažiau posėdžių dokumentų ir komitetų nariai žino, jog Visi posėdžių dokumentai yra prieinami internete per elektroninių posėdžių e, nuorodą. Ir dabar popieriaus yra vartojama daug mažiau ir dažnai kuomet yra atspausdinamas tam tikras skaičius posėdžių dokumentų, dažnai mes pasėm, kad tie dokumentai paskui būna nenaudojami. Dabar mes spausdinsime tik tai darbo tvarkės ir tik jos bus e, padedamos prieš e, posėdį prie posėdžio durų. Jūs galite visus dokumentus anksčiau e, nusikrauti internete. Penktas pranešimas - elektroninis balsavimas. Ar visi turite korteles? Balsavimas šiandien vyks 11 val. 10 minučių. Ir mes e, turime taip pat patvirtinti prieš tai vykusių posėdžių prot protokolus, jeigu nėra prieštaravimų, tie posėdžiai, tų posėdžių protokolai patvirtinami. O dabar penktas darbo atvarkės punktas komisijos ataskaita Europos parlamento ir tarybai dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento 98-2013 dėl prekybos prokstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo taisyklių ir įgaliojimų pagal jį suteikimo. E, šis e, reglamentas priimtas vasario pabaigoje. Dabar suteiksiu komisijos atstovui ponui Das maždaug penkioms minutėms žodį. Sveikiname Jūs mūsų posėdėje. Žodis Jums. Chairman. Labą rytą, kolegos. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad mums skyrėte e, laiko pristatyti šį klausimą. Mes manome, kad e, kova su sproktamosiomis medžiagomis yra labai svarbi, kovojant su terorizmu. Pačios naujausios terorizmo atakos Europoje buvo su kitokiomis priemonėmis ir nenaudojant sprokstamųjų ginklų. Ir tai tik tai parodė, kad e, tie kiti būdai taip pat yra veiksmingi, kaip ir e, naudotos kitos e, teroristų ginklų priemonės Paryžioje arba, pavyzdžiui, Egipte sprokstamosios medžiagos yra prieinamos e, terorizmams ir kalifatas labai e, plačiai naudoja sprokstamasias medžiagas, ypač kai grįžta e, teroristai į Europą. Tokiu būdu tik tai stiprėja baime, kad e, bombos bus gaminamos ir toliau Europoje. Todėl turime visas, visą pagrindą e, E, siekti apsisaugoti nuo tokių sprokstamųjų medžiagų. Taip pat nesunkiai įsitikiname, kad bendras Europos požiūris kovojant su tokiomis teroristinėmis priemonėmis yra būtinas. Ir dėl tos priežasties 13 metais Europos parlamentas kartu su taryba ir patvirtino šį reglamentą 98-2013 dėl prekybos sprokstamųjų medžiagų pirmtakais. E, siekiant sumažinti cheminių medžiagų prieinamumą, kurios yra reikalingos pagaminti sprokstamosioms medžiagoms, o taip pat įdėgiant ir ataskaitų teikimo e, programą. E, praeitą vasarį Europos komisija patvirtino ataskaitą, e, kurioje nagrinėjama, kaip yra taikoma šitas reglamentas ir taip pat kaip E, komisija naudojasi deleguotais įgaliojimasis. Mes e, taip pat e, įvertinome patį, kaip yra taikomas reglamentas, bet kol kas didesnių išvadų dar nepadarėme. Taigi šią ataskaitą komisija siekia įvertinti, kokia buvo padaryta pažanga, E, siekiant uždrausti sprokstamasis medžiagas ir jų pintakus, taip pat įvertiname, kaip, e, su kokiais iššūkiais susiduria valstybės narės ir taip pat e, išryškiname mūsų įsipareigojimus dėl deleguotų įgaliojimų. Taigi trumpai, mes esame įsitikinę, kad reglamentas efektyviai prisideda prie priekybos sprokstamųjų medžiagom pirtakais E, sumažinimo, nes jis gerokai sumažino e, tokių sparkstomų medžiagų pirmtakų prieinamumą e, rinkoje. Taip pat tai įrodo, kad buvo renkamos netokios žalingos cheminės medžiagos. Kitas dalykas, teisėjai saugos institucijos įgyjo daugiau um, įgaliojimų atlikti tyrimus, kuomet atsiranda bent kokie įtariami sandėliai įsigijant tokias medžiagas. Ataskaitoje pabrėžiama, kad yra nemažai ir iššūkių įgyvendinant ir taikant reglamentą valstybėms narėms. Pagrindiniai yra iššūkiai, tai yra užkirsti tą tiekimo grandinę, nutraukti ją, taip pat kontroliuoti ir alternatyvių sprokstamųjų medžiagų įsigijimo formas bei kontroliuoti importą. Dėl tiekimo grandinės tai svarbu identifikuoti visas tikslinės medžiagas, įvertinti, kas yra tie pirkėjai, ar tai yra paprasti vartotojai ar specialistai. Ir taip pat privalu įvertinti, kokio įtarimo laipsnio yra tie sandariai. Taip pat diskutuojama, ar nevertėtų apriboti mm, šio reglamento taikymo ir plačiai visuomeniai, ne vien tik tai e, specialistams. Mes taip pat matėme pavyzdžių, kuomet teroristai ir toliau įsigyja sprokstamųjų medžiagų pirmtakų ir dėl to komisija yra pasiruošusi peržiūrėti reglamentą ir atsižvelgti į tuos naujus iššūkius, sustiprinti sistemą ateičiai. Mes galvojame, ar nereikėtų sustiprinti kontrolės, kuomet įsigėmus naujos cheminės sprokstamosios medžiagos. Mes norime taip pat suvienodinti kai kurias nuostatas, ypač tuo met, jeigu tai prisideda prie veiksmingesnės kontrolės ir taip pat vertiname, kokiu reikėtų papildomų priemonių, ne teisės sauginių priemonių, kurios turėtų būti naudingos visiems subjektams. Mes taip pat Įvertinome, kaip 16 metais komisija naudojosi deleguotaisiais įgaliojimais pagal antrąjį reglamento priedą, kaip yra įsigijamos magnio nitrato ir kitos cheminės medžiagos. Noriu paminėti, kad e, e, sprokstamųjų medžiagų pirmtakų komitetas atliko puikų darbą. Valstybės narės e, glaudžiai bendradarbiavo su komisija ir galime konstatuoti puikią šio komiteto darbo dinamiką. Komisija visiškai įsipareigoja įgyvendinti reglamentą ir mm, atidžiai vertiname, ar reikia tvirtinti naujas priemonės šioje srityje. Ir žinoma, mes taip pat ir toliau esame pasiruošę bendradarbiauti su šiuo komitetu. Ačiū. Ar kas nors iš narių norėtų užduoti kokį nors klausimą? Per Kisiprų. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau labiau įsigilinti į padėtį. Aš nenoriu kritikuoti. Jūs sakėte, jog yra daugiau pranešimų apie įvairius tartinus e, sandorius. Ar valstybės narės yra geriau informuojamas šitais klausimais ir ar e, yra aiškios informacijos, kad e, yra tokių sandorių ir ar tie įtartini sandoriai buvo e, atliekami pažeidžiant teisės nuostatas ir ar buvo aiškinamasi. Ataskaitoje yra kalbama apie tam tikrų įgaliojimų perdavimą, kaip visą tai vyksta praktiškai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, kad aš suteiksiu žodį komisijos atstovui? Das. Jeigu nėra klausimų, tuomet žodis panui Das. Dėkuoju už pateiktus klausimus. Mes matome nemažai E, pasiekmių ir e, turint omenyje, kad e, čia yra daug dalyvių ir sąsajų tarp jų, tai dažnai yra sunku tai aiškiai matyti. Bet mes matome, kad dabar daug um, ekonominių procesų dalyvių taiko daugiau apribojimų, kai kurie iš jų apskritai nutraukė prekybą pirmtakais. Ir e, tekimo grandinėje dėl to nekylo rimtesnių problemų. Tai yra, e, kad parduodant ar perkant tas medžiagas nėra didesnių sutrikimų. O kalbant apie vagystės, dingimus ir įtartinus sandorius, tai čia yra ne, nemažai e, įvairių faktorių. Aišku, dabar e, ekonominio proceso dalyviai yra geriau informuoti ir budresni bei atsargesni negu anksčiau. Ir e, te, teisės saugos institucijos taip pat daro didesnį spaudimą jiems ir taip yra ir dėl to. Kai kurios valstybės narės keičiasi informaciją ad hoc pagrindu dėl atsisakytų išduoti leidimų, tačiau šita informacija kol kas lieka fragmentiška, todėl kad kol kas dar yra ankstyva įgyvendinimo stadija, bet po kelių metų galbūt šitie dalykai bus labiau struktūruoti. Toliau dėl e, įgaliojimų perdavimo iki šiol mes e, e, tai atlikome dėl tų trijų medžiagų, kurios e, minimos antrajame priede. E, reikia pasakyti, jog pirmtakų komitetas užsijimo šituo klausimu ir šios trys medžiagos turės e, būti įrašytos į sąrašą. Šis, e, ši, ši informacija nebuvo pateikta parlamentui prastinė tvarka, bet dėl to mes neslaukime jokių prieštaravimų. Aš e, nepaminėjau, kad jūs esate generalinio direktorato kovos su terorizmu ir radikalėjimu skyriaus vadovas. Dėkuoju už pasisakymus, už komentarus komisijai ir už šio klausimo pristatymą. Birgitai, dėkuoju už dalyvavimą diskusijai. Dėkuoju kolegoms. Dabar e, šeštas ir septintas klausimai. Gražinimo e, e, politika. Kaip žinote, komisija kovo antrą dieną priėmė rekomendacijas dėl gražinimo. Ten yra pateikiamas gairės valstybėms narėms, kaip veiksmingiau įgyvendinti gražinimo direktyvą ir siekiant šio tikslo taip pat laikytis 17 metų vasaro 3 dienos Maltos deklaracijos, kur yra pabrėžiamas poreikis e, įgyvendinti ES gražinimo politiką. Šios rekomendacijos yra susijusios su komisijos komunikatu ir e, taip pat su atnaujintų veiksmų planu, veiksmingiau gyvendant gražinimo direktyvą, o dabar aš suteiksiu žodį ponui Juan Dragos Tudoraš, kuris e, vidaus reikalų generalinėme direktorate užsima e, šitais klausimais, jisai pakomentuos veiksmų planą ir komisijos rekomendacijas. Prašom. Thank you, Chairman. Um... Ačiū, pirmininkė gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, komisijai gražinimo politika yra nuolatiniai veiksmai, kurie prisideda prie nelegalios migracijos e, politikos įgyvendinimo. Mes tęsime savo veiksmus įsitikinę, kad gražinimo politika turi būti remiama valstybių narių valia, o taip pat bendradarbiavimo su tomis kilmės šalimis. Ir komisija patvirtino veiksmų planą. Tenai buvo numatyta 40 veiksmų, daugelis iš jų buvo įgyvendinta, tačiau šitas veiksmų planas buvo patvirtintas prieš migracijos krizės protrukį. Todėl pažvelgus į statistiką šiandien matome, kad yra poreikis tą planą atnaujinti. Viena vertus, gražinimo apimtis e, lieku, lieka nepakitusius per pastarosius metus. Jeigu mes išskaičiuojame redmisijas į vakaro, vakarų Balkanus arba mūsų partnerystės šalis, su kuriamis mes esame sudarę redmisijos susitarimus, tai redmisijos mastai net sumažėjo nei 30 procentų. Artėjame prie dienos, kai daugiau nei vienas milijonas e, prieglošio prašytojų, kurie pateko į ES per pastarosius metus, jau e, turės savo prašymus išnagrinėtus mes turime būti pasiruošę, valstybės narės taip pat turi būti pasiruošusios susidoroti su tokiais mastais. Būtent toks mūsų peržiūrėtas e, planas ir e, kovo mėnesį patvirtintos rekomendacijos ir siekia. Mes norime atsižvelgti į pasikeitimus ir į e, šitą kintančią valstybėse narėse situaciją norime išnagrinėti, kaip valstybės narės gali pasinaudoti operatyviniais ir finansiniais e, e, įrankiais, kad įgyvendintų gražinimo politiką. Taigi, koks yra tas naujasis veiksmų planas? Viena vertus, mes nagrinėjame, kaip padaryti veiksmingesnės valstybių narių gražinimo sistemas. Dėl to šalia E, veiksmų plano yra ir rekomendacijos, kurios išnagrinėja, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą, arba bent jau kaip ją perkelia, kokia yra ta dabartinė situa situacija. Antra, mes žvelgiame, kaip valstybės narės galėtų tobulinti prieglapšio procedūras, kartu sugražinimo procedūras, kaip koordinuoti šias sistemas, ieškoti sinergijos nacionaliniu lygiu ir jas tobulinti. Trečia. Veiksmų plane kalbama apie keitimas informaciją tarp valstybių narių bei ES agentūrų, kurios įgaliotos spręsti gražinimo problemas žvelgiame į dabartines informacinių technologijų sistemas veikiančias valstybėse narise, kaip valstybės gali gauti prieigą prie jų ir kaip tobulinti tas sistemas bei prieigą. Ketvirta. Veiksmų plane kalbama apie tai, kaip keistis gerųjų praktikų pavyzdžiais įgyvendinant gražinimo politiką. Taip pat aptariama E, savanoriško sugražinimo politikos e, e, sistemos, kadangi dabar trečiosios valstybės dažnai ieško geresnės ES valstybės rinkdamusios migraciją. Mes taip pat siekiame didesnės bendradarbiavimo sistemos, nes Siekiame, kad būtų apmokyti pareigūnai dalyvaujantys sistemoje. Taip pat tikimės, kad pakrančių ir sienų apsaugos agentūra taip pat įtrauktų ir trečiųjų šalių pareigūnų mokymus į savo sistemą. Taip pat siekiame padidinti finansinę paramą valstybėms narėms ir tą esame numatę padaryti ir 17 metais kaip jūs sakėme, veiksmų plane žvelgime į redmisijos problemas, nes e, dažnai valstybių narių veiksmai e, nepakankami, reikia bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Galiausiai rekomendacijos. Rekomendacijos nagrinėja sugražinimo direktyvą ir taip pat e, E, žvelgiame į Šengeno vertinimo e, rezultatus valstybėse narėse. Nagrinėjame, kaip valstybės galėtų įgyvendinti veiksmingiau gražinimo direktyvą ir kaip įgyvendinti numatytus įsipareigojimus. Nes direktyvoje yra tam tikri teisiniai apribojimai. Svarbu pastebėti, kad e, rekomendacijos nėra um, vienodai taikomos visoms valstybėms. Kai kurios rekomendacijos tiesiog negalioja kai kurioms valstybėms, tačiau norime, kad e, valstybės kritiškai jas pažvelgtų ir identifikuotų savo konkrečius poreikius. Trumpai tariant, rekomendacijose yra priemonės, kurios galėtų pagerinti sugražinimo proceso gyvenimo valstybėse narėse taip pat imtis prevencinių priemonių ir greito reagavimo priemonių. Taip pat žvelgiame, kas negalioja valstybėse narėse įgyveninant sugražinimo sistemą, taip pat žvelgiame, kokie yra piknaudžiavimo atvejai, kad prieglavščio prašymai būtų išnagrinėjami greičiau ir nevilkintų sistemos, sugražinimo sistemos įgyvenimo. Taip pat e, žvelgiame, kaip yra naudojami draudimai į atvykti. Taip pat e, 17 metams e, žvelgiame, kaip galima būtų labiau keistis informaciją. Du kritiniai pastebėjimai Tai yra pilietinės visuomenės aspektas. Per pastarąsias savaitės dėl to vyko labai intensyvios diskusijos. Taip pat e, dėl sulaikymo rekomendacijose aiškiai e, įvardyjama, kaip e, sugražinimo direktyva turėtų būti suprantama ir taikoma, kad būtų pasinaudota direktyvoje numatytomis teisinėmis sulaikymo priemonėmis. Sulaikymas negali būti taikomas vardant sulaikymą. Siekime, kad valstybės narės plačiau pasinaudotų direktyvą numatytomis e, priemonėmis, ypač bendradarbiavimo priemonėmis su trečiosiomis šalimis, nes tokios priemonės praktiškai egzistuoja, jos galimos ir dėl to tas sulaikimas turi būti e, tik priemonė e, įgyvendinti e, redmisiją. Jeigu, žinoma, tokio susit redmisijos susitarimo nėra, tai mes nenorime, kad valstybės narės e, tuo sulaikymu naudotųsi be neribotą laiką. Toliau, nepilnamečiai arba nelydimi nepilnamečiai. Rekomendacijose e, kalbama apie tai, jog būtina identifikuota nepilnamečių teisinį statusą. Ta svarbu padaryta valstybėse narėse, nes bet koks teisinis netikrumas gali nustumti nepilnamečius į pilkąją teisinę zoną. Kitas aspektas svarbu pastebėti, kad siekiant apsaugoti e, nepilnamečių e, interesus. E, Kitas įk, jo sugražinimas į šeimą, į trečią šalį gali būti pats geriausias sprendimas. Bet toks, toks sugražinimas į kilmės šalį turi būti valstybių narių priemonių arsenale. Rekomendacijos, kaip ir sakiau, reikalauja, kad būtų investuojama į tiek žmogiškosius ir finansinius išteklius e, šalyse. Mes e, esame pasiruošę bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir teikti joms paramą. Ačiū. Taip, tai yra labai svarbus e, klausimai Ir pradėsime dabar nuo parlamento narių Metsilva. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tokį e, detalų pristatymą. Mes turime aiškiai pasakyti, jog Europos migracijos politikos kontekste yra viena sritis, kur mes dar e, neįgyvendiname veiksmingai ar kur esame dar toli nuo veiksmingo įgyvendinimo, tai tas sritis yra gražinimas ir e, statistika rodo, jog e, gražinamų asmenų skaičiai kol kas dar yra labai maži ir mes turime pabrėžti, jog labai svarbu, kad visos valstybės narės dirbtų kartu, užtikrindamas, kad ta sistema būtų vienodai taikoma visose valstybėse narėse ir e, tuomet valstybių e, narių pasirinkimas tarsi pagal e, pageidavimų sąrašą, pagal tai, kurios valstybės siūlo palankesnius paketus ir, pavyzdžiui, mano valstybė įgyvendina um, savanoriško grįžimo programas ir uh, čia yra remiamasi ne uh, at, neišsiuntimo e, principu. Jeigu valstybė narė nacionalinių lygmenių dar nėra sudariusių e, dvišalių sustarimų su trečiosiamis valstybėmis, tuomet e, kur, kur čia yra komisijos vaidmuo, nes mes e, e komisijos esame klausę ir taryba e, taip pat yra klausus šitų e, e, dalykų ir pastarais, per pastarosius kelius mėnesius mums atsakoma, kad paprasčiausiai čia kol kas nėra pakankamai e, padaryta. Toliau dėl pakrančių ir sienų apsaugos e, agentūros mes taip pat norėtume, kad daugiau pastangų būtų dedama, nes yra numatyti terminai ir Kol kas mes neįvykdome to, ką prižadėjome politinių lygmenių. Kalbant apie nepilnamečius, tai jų teisinis statusas yra esminės svarbos klausimas. Ir įvairios valstybės narės taiko įvairius metodus ir aišku yra daug piknaudžiavimų, dar per daug piknaudžiavimo ir per daug uh, nelydimų nepilnamečių dinksta arba tampa nusikalstamas veikos objektais, tad mes turime pagalvoti, kaip mes turėtume gyvendinti veiksmingiau šios ryties politiką. Dėkuoju, Birgit. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie kai kurios aspektus. Galbūt kai kam nepatinka, tačiau gražinimo politika yra mūsų prieglupščio sistemos dalis. Tas tie, kas negauna prieglupščio, turi būti gražinami ir, aišku, ide, idealiomis sąlygomis jie turėtų būti gražinami į kilmės valstybės. Tad e, jeigu mes kalbam apie gražinimą, Aš taip pat manau, kad e, mes turime užtikrinti vienodą taisyklų įgyvendinimą, turime užtikrinti, kad viskas būtų daroma nepažeidžiant orumo, priimtinai. Bet antras klausimas, ar mes e, iš tikrųjų gražiname visus tuos asmenys, kurie negauna prieglopščio į kilmės valstybės, ar mes negražiname jų į e, kitas trečias valstybės. Tad Ir čia kyla klausimas, kodėl tos trečiosios valstybės galėtų, turėtų priimti tos asmenys, kurie yra ne jų piliečiai. Galbūt mes turėtume joms e, mokėti pinigus. Bet čia, kalba, bet čia klausimas ne, ne dėl pinigų. Mes kaip ir patys turėtume pasirūpinti tais asmenimis, tačiau kreipiamės į trečiasias valstybės, kad jos pasirūpintų uh, Bet užtat turime užtikrinti, kad tie asmenys būtų gražinami visų pirma į kilmės valstybės. Mano kolega Roberta Metzola paminėjo dvišalius e, susitarimus dėl gražinimo, bet ar mes neturėtume siekti, kad tokie e, susitarimai ir admisijos susitarimai būtų sudaromi Europos lygmenių, nes e, sakykime, viena valstybė galbūt gali siūsti e, tas asmenys į jų kilmės valstybę, tačiau jeigu kitos valstybės negali to daryti, jeigu mes kalbam apie Europos prieglopščio sistemą, tai tuomet mes turime galvoti apie gražinimą ir admiciją ir atitinkamas sutartys Europos lygmenių ir nepalikti tų susitarimų nacionaliniam lygmeniui. Jeigu mes norime nusiųsti aišku signalą. Tai mes turime, aišku, e, apsaugoti žmonės, kurie bėga nuo karų ir nuo persekiojimo, tačiau tokia, tokia pati apsauga netaikoma žmonėms, kurie bėga nuo skurdo. Todėl e, aš manau, kad e, yra neprimtina, kad e, e, tam tikri asmenys prabūna ES metus ar ilgiau ir paskui mes siunčiam juos atgal, gražinam. Tad jeigu mes norime apsaugoti tuos, kurie turi teisę į prieglapštį, tai iš tikrųjų mes turime šitos aspektus nagrinėti giliau. Ir e, mes turime rinkti informaciją. E, ar visas valstybės narės iš tikrųjų taiko tinkamas teisinės priemonės, kad e, gražinimo tvarka būtų veiksminga. Toliau bendradarbiaujant su trečiosiomis valstybėmis, kaip mes įgyvendiname e, redmisijos sutartis e, ir kaip vyksta gražinimas šioje srityje, nes padėtis kilmės valstybėse kartais yra sudėtinga ir ar mes turime kalbėti apie mūsų išorės politikos įvairius aspektus, e, pavyzdžiui, prekybą, žalininkystės politiką ir taip toliau. Ir ar čia yra kokios nors pažangos. Panas Kostas. auch ähm, im Umgang mit abgelehnt. Aš norėčiau pasakyti, kad kai kalbama apie gražinimą žmonių, kurie atsisakė prieglopščio, Reikia užtikrinti, kad tie, tiem žmonėms ir toliau galios e, visos pagrindinės teisės, žmogaus teisės ir panašiai. Tačiau man kyla abejonių, ar iš tiesų šių kriterijų visais atvejais bus laikomasi. Aš norėčiau pasakyti porą dalykų. Ar tikrai galima pasakyti, tvirtinti, kad laikyti žmonės uždarytus pasienyje e, reiškia, kad laikomasi jų visų žmogaus teisių? Jiem turi būti demokratiško principo laikomasi, kad jie nekalti, kol neįrodyta priešingai. Tie žmonės, kurie atvyksta į, prie mūsų išorinių sienų kaip pabėgėliai, E, turi susilaukti visų, viso deramo elgesio su jais. Kita vertus, kaip turi būti elgti, elgiamasi su nepilnamečiais. Visą laiką turi būti apginami nepilnamečių interesai. O čia reikia kelti klausimus, kokiu iniciatyvu reikia tam, kad būtų užtikrintas jų gerbuvis ir kad būtų galima užtikrinti šeimų susijungimą. Please. Bueno. Ponas Dėsdemila. Dėkoju, pirmininkė. Šis pasisakymas rodo, kaip efektyviai yra taikoma gražinimo direktyva ir kaip komisija bendrauja e, gražinimo klausimais. Tačiau man labai svarbu, priminti, kad gražinimo direktyva labai daug diskusijų sukėlė tarp 2004-2009 metų ir kaip prisimins Karlos bei kiti, ši direktyva e, buvo paremta daugumos. Liaudės partija balsavo ECR, Britai, konservatoriai, o taip pat socialdemokratai. Noriu priminti, kad išskyrus du ispanus, e, Odils ir Borel nebalsavo už šią direktyvą. Ir dar Iš tiesų reikia pasakyti, kad ši direktyva sukėlė labai daug ginčių. Labai svarbų klausimą noriu užduoti. Kiek šalių perkelia į savo nacionalinę teisę šią direktyvą? Kiek ją įgyvendino ir kiek ne? Nes norėčiau priminti, kad buvo labai didžiulis, ilgas, numatytas um, e, pereinamasis laikotarpis ir Graikija prašė to, poreikio, e, po, e, to e, laikotarpio, kadangi jį yra sal, š, salose. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pilietinė visuomenė labai spaudė ir tai buvo labai irgi svarbus aspektas. Žinoma, nereikia netgi paprašyti, kad papasakotų teisininkai, juristai. Čia ir patys matome, kad nėra tokio žodžio kaip sulaikimas, administracinis sulaikimas, bet ne kriminalinis sulaikimas. Todėl svarbu, kad komisija bei taryba labai aiškiai žiūrėtų, kokie yra naudojami žodžiai, kokios apibrieštys naudojamos, nes direktyvoje nėra, bent jau kiek prisimenu, net užsimenama apie e, žmonių e, įkalinimą. O čia dabar kalbama apie įkalinimą, kažkokį sulaikinimą. Šeštais ar septintais metais mes bandėme uh, užsitikrinti teisinį saugumą, nustatydami e, administracinį sulaikymą. Karlos taip pat dirbo su šia direktyva, taip pat aš norėjau tada išsiaiškinti, ar po to, kai žmogus sulaikomas administraciškai 18 mėnesių, yra galimybė, kad šis žmogus, kai nenustatoma jo e, atsakomybė, e, jo tautybė, arba jeigu jo niekas nepriima daugiau, kas tada vyksta su tais piliečiais. Ir jeigu komisijos. Ir ar komisija atsižvelgia į šios aspektus? Aišku, aš dėl to reiškiu susirūpinimą šią situaciją, ypatingai nepilnamečių situaciją. Ačiū. Thank you, Mr. Diasmer. It's a very useful. Um... Ačiū. Labai svarbus uh, jūsų priminimas, kai buvo balsuojama dėl direktyvos. Jūs uh, priminėte, kad uh, sulaikimas sugražinimo direktyvoje nėra paminėtas. Ir komisijos gairėse yra minimas sulaikymo terminas savoka, nes tai yra valstybių narių kompetencija. Jos pačios apsisprendžia. Gal jūs galėtumėte tai labiau pakomentuoti, nes e, visuomeniai kilo dėl to nerimo, kai buvo tvirtinama direktyva. Noriu paklausti, ar komisijos gairėse e, juk yra nurodyta, kad e, sulaikymo negalima piknaudžiauti ir kokia būtų komisijos pozicija, jeigu, pavyzdžiui, šalis sulaikymu naudojasi dažniau nei paprastai. Tai kaip jūs tai vertinate? Juk direktyvoje tai nereglamentuojama. Toliau ponas Radivas. Ačiū pirmininkė. Po praeitos savaitės e, teroristinių išpolių Stokholme ir po pernykščių išpolių Berlyne aišku, kad mums privalu turėti sugražinimo veiksmingą sistemą migrantams. Mm, tokios procedūros susiduria su sunkumais, praktiniais sunkumais. Jeigu mes sugražiname tuos, kurie neturi teisės pasilikti ES teritorijoje, tai tik tai to mes galime apsaugoti teisės tų, kurie turi teisę pasilikti ES. Dėl to privalu gerai bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir turėti redmisijos susitarimus tiek es lygių, tiek nacionalinių lygių. Tie nelegalūs migrantai, kurie turi teisę į apsaugą, gali pasilikti. Tuo tarpu, kurie to teisės neturi, turi būti sugražinti. Bulgarija turi išorę sieną su trečiosiomis šalimis. Ir mes šalyje stengiame sugražinti visus tuos, kurie teisės ES pasilikti neturi. Ir taip pat norime padėti tiems, kurie, kuriems e, ta apsauga reikalinga. Bet patys susidoroti su tokiamis užduotimis negalime, dėl to siekime jūsų pagalbos, siekiant apsaugoti išorės ES sieną su Turkija. Așa cum rezultă și din dezbatere, sunt încă foarte multe lucruri neclare. Dėkoju. Iš diskusijų matome, kad yra labai daug neaiškumo. Pirmiausia, viešojoje erdvėje. Mus kritikuoja komisija, yra kritikuojama dėl to, kad neatskiriami migrantai ir pabėgėliai. Reikia viešosiose diskusijose atskirti šias dvi savokas. O taip pat reikia nustatyti, kokios yra patekimo į teritoriją migrantų e, bei pabėgėlių teisės. Visą tai turėtų aiškėti diskusijose. Labai teisingai mūsų kolega pasakė apie direktyvą. Direktyva buvo labai plačiai aptarinėjama 2004-2009 metais, tačiau dabar jau laikai pasikeitė. Ir kaip ne diena, taip naujiena, kiekvieną kartą kažkas vis keičiasi. Pažiūrėkite, kad ir Švedijoje paskutinių dienų įvykiai. Manau, kad komisija čia turėtų pateikti naują planą, kuris atsižvelgtų į visas e, dabartinės realijas. Tačiau man tiesiog dabar kyla klausimas, Koks tai turėtų būti planas, kokių papildomų e, priemonių siūlys komisija imtis, kaip atskirti e, pabėgėlius ir migrantus, kokias taisyklės nustatyti jiems, kaip patekti į teritoriją, kaip iš jos išvykti ir kaip nu, užtikrinti saugumą ES teritorijoje. Taigi aš laukiu mm, e, patikslinimo tais klausimais, kurie dar nėra iki galo aiškus, Faktas, kad e, visos priemonės visiems neturi būti taikomos vienodai, nes žmon... ES nežinos, tai, kaip elgti su tai žmonėmis, kurie plūsta jos teritoriją. Ne visada yra galiojančios gražinimo e, sutartys. Visą tai komisija turi labai tiksliai suformuluoti ir pasistengti, kad viešoji nuomonė galų galę suprastų, kokia yra mūsų politika, kalbant apie prie, pabėgėlių prieimimą ir jų gražinimą. Grazie. E, um, volevo chiedere. Dėkuoju, mane pirmininkė. Aš norėjau patikslinimo dėl teisinių garantijų ir teisinės prieigos užtikrinant teisės. Daugelis valstybių narių nagrinėja skundus dėl prieglapščio tvarkos. Mes norime, kad būtų supaprastintos biurokratinės taisyklės ir kad e, jos būtų veiksmingiau gyvendinamos, siekiant užtikrinti gražinimą. Aš manau, kad e, mes e, galbūt rizikuojame pažeisti piliečių teisės įgyvendinami E, gražinimo taisyklės ir tuo metu tie piliečiai bus suskirstyti į A ir B kategorijas, ką e, komisija numato daryti, spręsdama tokio pabudžio problemas. Dėkuoju, Jean Lambert. Dėkuoju. Aš atsiprašau, kad nebuvau nuo pat posėdžio pradžios, nes buvo šešėlinių pranešėjų susitikimas. Aš e, Prisimenu tai, ką sakė ponas Dijas Demera, kuomet šitas klausimas buvo nagrinėjimas parlamente. Tai buvo prieš 18 mėnesių ir buvo kalbama apie išskirtinės aplinkybės. Aš nežinau, e, kiek, kaip dažnai valstybės narės e, konstatuoja, kad e, tas administracinis sulaikimas gali būti taikomas esant toms išskirtinėms aplinkybėms. Ir mes e, taip pat turim informaciją ne tik tai apie tos laikymo e, vidurkius, bet e, ir kaip, kaip dažnai tai atsitinka. Ir e, šiuo metu galbūt viena valstybė narė, o galbūt ir daugiau, bando e, skaičiuoti laiką iš naujo, kuomet e, asmuo iš vieno centro patenka į kitą centrą. Tad 10 dienų ten, 25 dar kažkur, 15 dar e, kažkur ir, ir laikas skaičiuojamas nuo nulio. Ir aš taip pat norėčiau žinoti, ar valstybės narės padarė daugiau pažangos spręsdamos e, tų piliečių problemas, kurie neturi pilietybės. Mes žinome, kad e, dėl to kyla problemų. Žinome, kad viena valstybė narė sprendžia šitas e, problemas. Taip pat buvo paminėtas tų asmenų, kurie negali būti gražinami, kuriems taikomas negražinimo principas e, aspektas. Tad kaip mes spręsime šitų asmenų problemas, nes jie gali tam tikrais atvejais tapti ne, nelegaliais migrantais. Parlamentas yra nagrinėjęs tos klausimus ir galbūt mes turėtume panagrinėti padėti šito požiūriu e, pagal pačią paskutinę mums prieinamą informaciją. Pačią naujausią. Fyra människor och skadade ett flertal i Sverige trots. Švedijoje vyko išvalis, daug žmonių buvo sužeista, yra žuvusių. Tačiau klausimas kyla, kodėl tas asmuo buvo e, mūsų valstybėje. Jisai buvo žinomas teisės saugos institucijoms. Atrodo, jog į e, kartais būna neturinčių dokumentų migrantų arba tie migrantai paprasčiausiai nepateikė prašymą dėl prieglapščio arba jų prašymas buvo atmestas, tuomet jie lieka nele, ir būna nelegalus migrantai. E, atrodo, kad mūsų politikai pernelyg kantrus ir ne, nebando konkrečiai spręsti šitų problemų. Žmonės mano, jog policija pas mus turėtų geriau atlikti savo darbą. Galbūt policijos atstovai turėjo imtis priemonių prieš įvykstant tokiam išpoliui. Pane Vikstrom mano, kad e, Europa turi veiksmingiau veikti kovodama su nusikalstamomis struktūromis. Turėtume spręsti tų asmenų, kurie neturi asmens e, dokumentų klausimus ir šituo požiūriu aš e, visiškai pasitikiu Cecilijos Vikstram poziciją, jeigu norime veiksmingai spręsti šitos klausimus, tai e, turime siekti, kad e, ne Dublino nuostatos būtų taikomos, o e, siūlomas naujos teisėkuros e, nuostatos ir turi būti keičiama galbūt pranešėjai. Aš apibendrinsiu. Dabar turime užtikrinti, kad kad tie asmenys, kurių prieglašio prašymas atmestas, turi būti gražinami. Jeigu reikia, toks asmuo galėtų būti sulaikomas ir politinių požiūrių gražinimas turi tapti vienu iš prioritetų. Pone Vikstrom. Kadangi e, pasisakė kolegė iš Švedijos, turiu kai, ką, kai kam paprieštarauti man atrodo, kad mes e, neturėtume pasinaudoti progą gėdinti ir juodinti kai kuriuos politikus, e, kuomet Švedijoje prieš kelias dienas įvyko tokie baisus teroristinis, baisus teroristinis išpolis Švedijoje. Mes e, dabar priemė išvados, kad su neapykanta negalime kovoti didesnė neapykanta siekiant e, išvengti dar didesnių e, tragedijų, manome, kad meilė yra stipresnė už neapykantą. Manome, kad e, tokio požiūrio turėtų laikytis ir šitas komitetas, visi kolegos. Noriu priminti visiems ir kolegoms, kad mes išsakėme parlamento politinę valią e, patvirtindami holistinį e, migracijos pranešimą, ataskaitą. Ir e, mes apsisprendėme, kad e, reikia e, nutiesti legalius migracijos kelius į Europą. Mes turime žinoti, iš kur atvyksta migrantai, kur vyksta, kas jie, kokiu tikslu važiuoja dabartinė prieglopšio e, sistema sugriuvo ir mes daug ko nežinome. Žinome, e, neturime nuleisti rankų, pasinaudokime šitą progą ir susivienikime giliai įsitikinę, kad ta vienybė, meilė, susitelkimas ir ta Europos dvasia gali nugalėti. Ir tai ir buvo įsakyta praeitą penktadienį Švedijoje. Dėkoju. Toliau ponas Voit. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Kommission für den. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau komisijai padėkoti už pranešimą, jis labai išsamus. Šie veiksmų planai labai teisingai išdėstyti, tačiau jūs kalbėjote apie 20 milijonų eurų. Ir 2017 metais tie eurai buvo pradėti naudoti uh, E, gražinimo politikai įgyvendinti. Tai, o mano klausimas būtų toks, ar tai yra ES biudžeto, prie, e, biudžeto lėšos? Ar jūs paskaičiavote taip pat ir nacionalinių fondų išteklius? Ar e, šiai politikai įgyvendinti yra pinigų ir valstybėse narėse? Mums kyla klausimas, ar Atsiprašau, mums kyla klausimas, kaip reikia paskaičiuoti tas finansinės priemonės, e, kurios turi būti skiriamos savanoriškam sugrįžimui. Ar tai yra ta pati suma skiriama visiems žmonėms e, visose šalyse, ar sakykime, iš Graikijos žmogus grįžtantis gauna tokią pačią išmoką, kaip ir grįžtantis iš iš Graikijos, kaip ir grįžtantis iš Suomijos. Ar priklauso nuo valstybės narės, kokia tai bus suma? Ir kaip, kokiu pavydalu į žmogų pasiekia, ar tai yra grini pinigai, ar tai yra kažkoks čekis, uh, Ar ES jau pagalvojo apie tokius atvejus, kada žmogus gauna pinigus grinais ir tada dar kartą pateikia po šešių mėnesių kitoje valstybėje narėje tokį patį prašymą. Arba kažkas iš jo šeimos pateikia tokį prašymą. Ar statistika buvo surinkta apie tokius sukčiavimo atvejus? Galbūt dar kas nors norėtų pasisakyti? kadangi laiko turime. Pane Ziuža. Labai atsiprašau. Aš nežinojau, ar pasisakysiu, nes negirdėjau pradžios. E, dirbau užsienio reikalų komitete dėl Dublino klausimų. Taigi man labai sunku ir vienu ir, ir, vienu, ir kitu domėtis tuo pačiu metu. Uh, Norėčiau pasakyti keletą bendro pobūdžio pastabų, nes negaliu nesureaguoti. Pirmiausia, norėčiau pareikšti, jog esu solidari su ponė Dikstrom ir su visais švedais po paskutinių išpolių, kurie ką tik buvo įgyvendinti Švedijoje. Aš manau, kad uh, šios asmeninės atakos yra tikrai bjaurios. Norėčiau pasakyti, kad situacija yra tikrai labai susi, su, susiskaldžiusi. Daug parlamentarų prašo, kad e, komisija labiau dalyvautų, e, kita vertus, kiti prašo, kad į jų reikalus būtų kišamasi kaip galima mažiau. Mes neturime europinės politikos, kuri leistų elgtis su visais pabėgėliais e, vienodai. O kol jos neturėsime, tol pažeidinėsime apskritai teises. Dabar, kai pasižiūriu į rytų sieną, tai matau, kad ji yra tarsi rėtis Tuo tarpu pietų siena yra daug maž uždaryta, o sunkiausia padėtis karo, konfliktų zonose, būtent pietų zona. Tai tiesiog galvoju, kągi mes, kogi mes norime padaryti. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad mes atidžiau žiūrėtumėm į situaciją šalyse bei į situaciją tų žmonių, kurie būna mm, e, sulaikomi ant sienos ir kurie būna vėl išsiunčiami atgal, nors e, jų šalyse situacija yra labai nereitinga. Matėme, kas vyksta Afganistane, Afrikoje ir kitose šalyse. Esu prancūzė ir dabar kovoju už tai, kad e, sudaniečiai nebūtų išsiųsti e, visa grupė sudaniečių. E, jie yra iš įvairių šalių atvykę. Na, o dabar bet kokiu atveju norima uždaryti visus prieglopščio prašytojus ir gražinti juos prievartai savo žadis, tačiau tai nėra išeitis jeigu mes norime ir toliau laikytis žmonių teisių, migrantų teisių bei taikyti Ženevos konvenciją. Deja, mes nuo jos vis labiau ir labiau tolstame. Ačiū. Kągi dabar norėčiau grįžti prie pono Tudorakį. Čia kolegos įsakė labai vertingų minčių parlamentui tai yra labai aktuali tema, ypač mūsų komitetui. Noriu paklausti ir galbūt paprašyti jūsų paaiškinti, kaip komisija rengėsi e, tobulinti gražinimo direktyvą ir kaip mes, parlamentas, kartu su jumis galėtume prie šio proceso prisidėti. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems nariams už užduotus klausimus. Pirmasis klausimas. Keli kolegos kalbėjo apie readmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Akivaizdu, kad be tokio bendradarbiavimo, be kokybiškų readmisijos sutarčių su trečiosiomis šalimis mes negalime tikėtis veiksmingos gražinimo politikos kai kuriais atvejais komisija ir ypač komisaras e, čia komitete kalbėjo apie e, išorės veiksmų tarnybos pastangas e, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir sudaryti redmisijos susitarimus. Turiuomenyje plačius susitarimus. Bet to nepakanka. Kol kas mes įtikiname 17 šalių e, pasirašyti redmisijos susitarimus ir tos sutartys veikia. Kol kas, aišku, yra sunkumų su Pakistanu, bet e, sutartis jau, kur, jau beveik metus veikia neblogai. Dabar mes kol kas derame su kitomis šalimis, bet negalime tikėtis stebuklų. Naudojame visus turimus svertus, Ir buvo sakyta, ar mes e, tikrai išnaudojame visas galimybes, taip tą užtikrinu. Ir pernai mes sudarėme partnerystės susitarimus su penkiomis valstybėmis pagal mm, mūsų turimus įgaliojimus ir naudojomės visomis priemonėmis, kad e, įtraukdami ir e, kitus partnerius siekdami, kad e, anksčiau ir vėliau būtų pasirašyti tie readmisijos susitarimai. Per pastarosius mėnesius mes e, siekėme daugiau rezultatų. Net e, eksperimentavome naujoviškai vertindami tuos redmisijos susitarimus, pavyzdžiui, su Afganistanu ar kitomis šalimis, kurios nėra pasiruošusios dar pasirašyti tų susitarimų, sudarėme naujas bendradarbiavimo formas e, ir numatėme konkrečias bendradarbiavimo taisyklės. Ar mus tenkina dėrybų procesas? Taip. Netenkina. Tikimės daugiau. Ypač su Vakarų Afrikos šalimis norėtume, kad bendradarbiavimas būtų sklandesnis intensyviai darome su tomis šalimis ir dar šiemet pasinaudodami partnerystės e, priemonėmis e, tikimės geresnių rezultatų. Dabar prieglošio procedūros, kuriuose valstybėse, kurios mm, įgyvendina tas prieglošio procedūras ir tai daro nepakankamai greitai. Stebime procedūrą, stebime situaciją, tai yra nuolatinis mūsų vertinimo darbas. Kitas klausimas dėl gražinimo direktyvos ir dėl administracinio ar baudžiamojo sulaikymo skirtumo tarp jų. Ar Taip pat valstybės nepiknaudžiauja direktyvos numatytais apribojimas. Kaip valstybės galiausiai įgyvenina tą direktyvą. Taigi, dėl e, perkelimo. Visos valstybės direktyvą perkelė, bet e, ne vienodai. Kaip sakiau, jau du metus vykdomos Šengeno vertinimo misijos E, kurios įvertina tą gražinimo procedūros įgyvendinimą. Ir mūsų kol kas patvirtintos rekomendacijos yra teorinės. Tai yra rekomendacijos, kaip patobulinti e, direktyvą. Bet e, mes taip pat ir stebime labai praktinį direktyvos įgyvendinimą ir kaip ta direktyva buvo perkelta nes tai buvo padaryta skirtingai valstybėse narėse. Jos net taiko skirtingus administracinio ar baudžiamojo sulaikymo skirtingus terminus. Taigi daugelis praktikų įvairuoja, skiriasi ir šiandieno vertinimo misijose mes nenustatėme rimto pagrindo nerimauti Ir pagal tai mes ir um, koreguosime savo išvadas, nes kol kas tos misijos tik įsibėgėjo. Kitas klausimas buvo dėl pabėgėlių ir nelegalių migrantų. Koks skirtumas tarp jų? Mūsų supratimo skirtumas ir teisinis skirtumas tikrai yra, yra skirtingas požiūris, skirtingos procedūros, kurios taikomos tiek pabėgėliams, kurie siekia tartinės apsaugos ir tiesiog negaliems migrantams, kurioms turėtų būti taikomas sugražinimo taisyklės. Teisinės priemonės ar veiksmingas sugražinimas. Mes nemanome, kad galime nutiesti teisinį kelią e, plūsti tiems teisiniams migrantams į ES. Kol kas to negalime padaryti. Lėšos, fondai, iš kurių finansuojamo sugražinimo e, procedūros. Buvo minėti 20 milijonų. Yra prieglošio ir imigracijos fondas, kuris e, numato 8 milijonus, bet komisija dar numato 200 milijonų, kurie bus skirti valstybėms narėms. Taigi manome, kad toms programoms yra skiriamas finansavimas, jisai yra ir kai reikia jo galima pasinaudoti ar pakankamai stebima savarankiškos išvykimo procedūra. Turime mm, to savanoriško sugrįžimo ar e, reintegravimo priemonės, ypač kai kurioms šalims, kurioms tai yra jautrus klausimas. Mes stebime, kaip sugrįžę, sugražinti asmenys yra integruojami, reintegruojami į visuomenę ir siekime užtikrinti, kad vėl jie nepasirinktų migracijos į Europą iš naujo. Dėkoju. Kągi baigsime šitas diskusijas ir mūsų balsavimas numatytas 10 minučių po 11. Padarysime per traukėlę ir būtinai atsineškite um, balsavimo korteles. Balsuosime 10 minučių po 11. Okay, colleagues, we're going to begin the votes. Take your seat. Kolegos, pradėsime balsavimą. Prašom visus susėsti į savo vietas. Everyone ready? Ar jūs jau esate pasiruošę? Pradedu su 8, su 8, nuo 8 punkto. Uh, sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės. Ar visi balsavo? Atsiprašau, dabar ten bandome, nes dar yra, e, žiūrime, kas čia bus, nes kai kurie kolegos dar tik atvyksta.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 17. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 18. Pradedame balsuoti. Atsiprašau, balsas iš salės mano balsavimo pultelis nedirba. Aš balsavau teigiamai. Pone Spinelį, pasižymėjome, kad balsavo ir pasidedame pliusiuką, kadangi balsavo teigiamai. Taigi dar tebe balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 21. Pirma dalis pradedame balsuoti. Baigiame atmesta. 21 antra dalis pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Trečias. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas. Baigiame. Atmesta. 23 pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 24. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 25. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 26. Pradedame. Baigiame. Atmestas 27. Pradedame. Baigiame. Atmestas 28. Pradedame. Baigiame patvirtintas. Pirmas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 29 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 30 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 pradedame. Baigiame. Atmesta. 32 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antras kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 35 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Septintas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 36 pakeitimas, pirmoji dalis. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas 36 pakeitimo antra dalis, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 37, 38 ir 39 pakeitimai kartu pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Konstatuojamosios dalys aštuntasis pakeitimas. Pradedame, baigiame. Patvirtintas devintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti, baigiame. patvirtintas dešimtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Vienuoliktas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Dvyliktas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Tryliktas pradedame. Baigiame. atmestas. Ir galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas balsavus 45 teigiamai, 5 neigiamai ir 3 susilaikius. Sveikinu pranešėją. Toliau devintas. Danijos karalystės ir Europolo operatyvinio strateginio bendradarbiavimo susitarimas. Prieš suteikiant žodį. Ačiū pirmininkė, aš turiu tris pakeitimus, ponė Sipelė ir ponė Sidnyti ir taip pat pono Peterseno pakeitimą ir noriu pasakyti, kad visiems trims jiems pritarėme. Dėkoju Jums, ponui Dijas Demera. Dabar pradedame e, balsavimą. Pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antras Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta trečias. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 51 už, vienas prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Pona Diezdemera. Dabar jau baigiame balsavimą ir toliau bus koordinatorių posėdis. Dešimt minučių pertrauka.